Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich nehme die. Gerbiami kolegos, tęskime darbą. Dabar suteiksiu žodį poniai Podivatai, vicepirmininkiai. Ani, prašom. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš esu taip pat pasirašiusi rezoliuciją dėl mokesčių veigimo ir slėpimo graikų delegacijos vardu norėčiau maloniai kreiptis į visus paprašydama, ar sutiktų Europos parlamentas pakeisti balsavimo tvarką ir dėl šios rezoliucijos balsuoti iš karto po 11 mūsų darbo tvarkės klausimo dėl e, bendrųjų preferencijų. Aš žinau, kad tai yra neįlinis prašymas, tačiau situacija taip pat yra neįlinė. Dėkoju. Ar būtų prieštaraujančių tam, ponia Janaku? Man atrodo, kad ponia Podimata yra teisi. Dėl tų pačių priežasčių aš taipogi norėčiau paprašyti štai kaip pasielgti prieš rezoliucijas balsuoti dėl mokesčių. Ačiū pirmininkė. Jei nėra prieštaraujančių šiam pasiūlymui, tuomet mes e, taip ir padarysime. Pana Sadi. Pirmininkė, aš ne, nenorėčiau dabar pasipriešinti šiam pasiūlymui, bet kadangi parlamentarai dar tik tai bando atsisėsti į savo vietas, uh, Tai norėčiau paprašyti neskubėti, nes frakcijų sąrašas e, yra sudarytas, reikėtų jo laikytis. Prašyčiau ne pernelyg greitai, neskubėti. Nesijaudinkite, ponia Ozdy. Mes podimatos Džianako pasiūlymą įtrauksime į balsavimo mm, sąrašą. Turiu Jums pranešti, ponas Vladimiras Remekas man pranešė apie savo atsistatydinimą iš parlamento nario pareigų nuo gruožio 16 dienos. Remdamasis darbo tvarkos taisyklių ketvirtuoju straipsniu, e, Europos parlamentas paskelbė,